So, we are going to start our committee meeting. Pradėkime komiteto posėdį. Sveiki atvykę komisarė Kirakidės. Turime tris aktualius klausimus šios dienos darbo atvarkėje. Tai nėra kažkoks prioritetinis sąrašas, aišku. Koronavirusas, vėžys ir naukio iki stalo strategija ir žodis jums 12 minučių, kad pasakytumėte įžanginės pastabas, tada koordinatoriai po 2 minutės kalbės, o paskui bus klausimai, prašau laikytis laiko skirto, nes e, jau ir taip vėluojame, o klausimų labai daug, taigi prašom. Dėkoju, labas rytas, labas rytas visiems, garbus Envi komiteto nariai, pirmininkė. kai kuriuos iš jūsų sutinku taip dažnai, kad sulinkusi kreiptis vardais. Ir tikiuosi, kad šis glaudus bendradarbiavimas tęsis ir ateityje. Dėkoju, kad pakvietėte mane atvykti čia šiandieną. Labai džiaugiuosi, būdama čia ir galėdama kalbėti su jumis šiais klausimais. Kaip jau nekartą sakiau, ir tai iš tikrųjų nesakau lengvai, e, dažnai, bet e, bendradarbiavimas su parlamentu man yra labai svarbus. Kaip žinau, mums visiems šie tikslai yra labai svarbus, tiek komisijai, tiek Europos parlamentui. Aš daugelį metų pati buvau parlamentarė, taigi žinau, kad labai svarbu mums e, sugebėti dirbti kartu. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kas mus pagerbė savo dalyvavimu E, kovos su vėžiu plano e, e, pradžios renginyje parlamente vasario ketvirtą dieną. Šis renginys pasiuntė labai svarbę žinę, kad mes kaip Europa norime imtis prasmingų veiksmų kovodami su vėžiu. Ir manau, kad dalyvavusiųjų skaičius ir taip pat ta energija atvyrojusi renginyje parodo, kad yra ir politinio ryšto, ir visuomenės paramos šiai iniciatyvai įgyvendinti. E, trečia svarbi priežastis, kodėl manau, kad šis, priež... šis renginys buvo sėkmingas, yra tai, kad mes pilie, į piliečius ir tai jis parodė, kad į piliečius ir kitus suinteresuotus asmenys mes žiūrėsime labai rimtai. Kaip žinote, ši strategija asmeniškai svarbi ir man, kaip daugeliu iš, ir daugeliu iš jūsų šioje salėje dėl įvairių priežasčių. Kaip žinia, dabar vykdome dialogą, konsultacijas. Uh, Jūs taip pat e, dalyvaujate šiame procese, todėl norėsiu išgirsti jūsų nuomonę. Taip pat norėčiau paprašyti jūsų plačiai pasidalinti šią žinę su savo rinkėjais, savo tinkluose, nes kiekvienas įnašas yra svarbus. Mes siekiame būti įtraukiantis, užuot sprendę patys dėl strategijos. Jeigu šis procesas nebus įtraukiantis, jei žmonės nesijaus e, priklausantis šiam procesui, tuomet nepasieksime sėkmės e, visi e, turi būti suinteresuoti šios strategijos sėkme. Kokiagi yra dabar situacija? Mes bandome identifikuoti svarbiausius veiksmus, kurių reikia imtis, žvelgiame į visą mm, lygos eigą nuo ankstyvos diagnozės iki prevencijos, išgyvenamumo, palaikomosios globos tyrimų. Ir čia taip pat norėčiau pasakyti, kad mes nagrinėsime e, klausimus susijusius su išgyvenamumu, atsižvelgiant į diskriminaciją ir užimtumą bėgant laikui. Nes matome, kad jauni e, žmonės išgyvenę e, vėžį vaikystėje, suaugę susiduria su kitais iššūkiais dabar būdami suaugę. Uh, Kai dėl ES prioritėtų tyrimų misija e, vėžio tyrimų strategija Horizontas 2020 nuo ūkio iki stalo. E, visi šie, visos šios sritis yra mano e, kompetencijoje ir tai yra bendras, vieningas, sustiprintas į sveikatą orientuotas požiūris. Tai taip pat bus į žmonės orientuotas holistinis požiūris ir aš nuoširdžiai tikiuosi ir manau, kad mums kaip Europos parlamentui bus suteikta proga e, dirbti šiuo klausimu ir iškelti jį kaip prioritetą. Ir taip pat dabar turime Europos parlamento narių grupę kovai su vėžiu, joje yra jau daugiau nei šimtas narių. Mėtam bėgant metams jūs jau pat pabrėžiate nuolat šią temą ir jos svarbą. Ir dabar turime unikalią galimybę mm, pakeisti vėžio veidą visoje Europos Sąjungoje. Ir tikiuosi, kad tai mums pavyks pasiekti. Tuo pat metu Paskalis jau paminėjo, mes labai uh, intensyviai dirbame prie strategijos nuo ūkio iki stalo, tai yra labai svarbi žaliojo kurso dalis, jie buvo pasiūlyta gegužės mėnesį ir uh, apima teisėkuros ir žinių didinimo e, veiksmus, e, pagerinant e, maisto grandinės tvarumą. Turime pereiti prie maisto sistemos, kuri būtų neutralesnė, tvaresnė ir teigiamesnė, kalbant apie poveikį aplinkai. Ir mums reikia užtikrinti, kad piliečiai taip pat e, e, galėtų tikėtis aukšto lygio maisto saugos. Įprastinė veikla nebegali tęstis, piliečiai nebepri, e, piliečiams nebeprimtina tai, kas vyko dešimtmečiais. Turime ka, užtikrinti, kad maisto aplinka būtų prieinama piliečiams ir kad e, jie galėtų gauti tą informaciją, kurios tikisi ir reikalauja. Turime suvokti ir atsižvelgti ir į tai, kad e, reikia plėsti paslaugas teikiamas ūkininkams ir žvejams, mm, siekiant išsaugoti mūsų vandenynus. Taip pat turime mm, užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Taip pat reikia palengventi tą pereinamąjį laikotarpį ir turime surasti būdų, kaip padėti šiems žmonėms šiuo laikotarpiu. Strategijoje yra numatyti įvairūs prioritetai, o konkrečiau cheminių pesticidų sumažinimas, taip pat e, antibiotikų ir trašų naudojimo sumažinimas, nesileisiu į smulkmenas, tik, esu tikra, kad dėl to sulauksiu klausimų. Taip pat e, piliečiams kelia, e, keliantys nerima klausimai buvo taip pat E, identifikuoti. Taip pat mes e, nagrinėsime, kaip galima pagerinti informaciją teikiamą vartotojams, produktų ženklinimą. Taip pat e, nagrinėjame ir iššūkius susijusius su maisto atliekomis. Ir žinoma, jie bus įtraukti į strategiją nuo ūkio iki stalo. Taip pat bus įtraukti ir veiksmai susijęs su gyvūnų gerove. Man šis klausimas yra labai svarbus. Uh, E, bendroji žemės ūkio politika ir žunkystės politika bus labai svarbios pereinamajame laikotarpyje, taigi tikimės glaudžiai su jumis bendradarbiauti, vykdant šią strategiją už, ir siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti apčiuopiami tikslai svarbus tiek aplinkai, tiek klimatui, tiek ekonomikai. Envi komiteto nuomonė yra labai svarbi, kad būtų surasta tinkama pusiausvėra, taigi aš atvirai išklausysiu visų jūsų nuomonių tiek šiandieną. E, ir bandysiu atsakyti į jūsų iškeltus klausimus, tačiau taip pat e, lauksiu ir būsimų susitikimų, kad galėtume toliau aptarti įvairius aspektus. Ir taip pat norėčiau e, pranešti naujausią informaciją apie COVID-19, tai yra koronaviruso oficialus pavadinimas. Šis iššūkis mums tapo labai svarbus jau iš pat pradžių, situacija kinta kasdieną. Ir tai, ką sakome šiandien, visada jau yra susijęs su pasikeitusią situaciją. Ir e, praėjusį ketvirtadienį neįlinėje sveikatos taryboje pasiunčiau žinę ES sveikatos ministrams, kad ES turi turėti vieningą atsaką ir koordinuoti veiksmus ar valstybių narių. Kadangi e, virusai nepaiso sienų, taip pat e, toks pat turi būti ir mūsų atsakas. Turime dirbti kartu, kad galėtume stebėti tai, kaip valstybės narės reaguoja. E, valstybės narės pateikė teigiamą atsaką ir dabar mes stipriname pastangas e, padedant valstybėms narėms pasiruošti, taip pat ieškome finansavimo tolesniai paramai, jau minėjau, kad mes taip pat paremsime bendrą pirkimą e, asmenų apsauginėms priemonėms, nes to buvo prašyta. Taip pat siekiame užtikrinti, kad medikamentai ES būtų prieinami. Taip pat labai glaudžiai bendradarbiaujame su PSO, stebėdami naujasius pokyčius, jau pradėti tyrimai dėl vakcinos ir taip pat teikiama parama es piliečiams per pilietinės apsaugos mechanizmą. Taip pat bendrabiavome su Kinija dėl medicininių priemonių tiekimo. Jau susitikau su Kinijos ambasadoriumi Briuselėje ir mes iš karto reagavome. Mm, ir papildoma 18 tonų medicininių priemonių buvo mm, pateikta į Raudonai kryžių Pekine per ES civilinės paramos veiksmų planą. Reikia daryti viską, kad būtų suvaldytas šis šio viruso plitimas. Tai yra globali pastanga ir labai svarbu domėtis tuo, ką daro valstybės narės savo sveikatos sistemose, tačiau taip pat turime e, siekti ir tolesnių šalių kitų šalių, taigi COVID-19 virusas yra labai puikus, labai aiškus pavyzdys, kaip svarbu, kokia svarbi yra ES lygio partnerystė. Ir taip pat pasakyčiau, kad kaip komisarė e, džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad iki šiol koordinavimo lygmuo e, buvo išlaikytas gerame ger, gerame ligmenyje, tačiau labai svarbu atsižvelgti į faktus ir būti budriems, e, reaguojant į galimus pokyčius per ateinančias savaitės. Ir nežinau, ar aš laikiausi savo e, kalbėjimo reglamento, puiku, tai dabar lauksiu jūsų klausimų. So start... Taigi mes pradėsime nuo Peter Lizer. E, jūs ekranuose nematysite skaičiuojam, laikrodžio skaičiuojančio minutės, tai aš jums parodysiu gairias, kai jūs artėsite prie tų dviejų minučių. Dėkoju e, komisarė. Pirmiausia, Dėkoju Jums už puikų renginį, kuris įvyko prieš porą savaičių plenarnėje salėje. salėje. Ir jūs tikrai mus užkrėtėte energiją ir mes iš tikrųjų galėjome išanalizuoti tikrus jūsų veiksmus. Mūsų dėmesio centre turi būti pacientas ir mes turėtume proceso pabaigoje užtikrinti sėkmę, kad galėsime geriau gydyti vėžį ir kad mūsų galimybės būtų didesnės ir kad galėtume nugalėti vėžį. Uh, Ir manau, kad mes turėtume savo intereso centre taip pat turėti ir teisininką, kuris turi pasakyti, kokias galimybės po ES sutarties susilaikyti. Žinau, kad valstybės narės pateikia daug pasiūlymų, tačiau nepateikia priemonių, kaip įgyvendinti šitos pasiūlymus. Ir mes neturėdami priemonių negalime niekaip įgyvendinti tų teisės aktų. Pavyzdžiui, tabako negalime uždrausti neturėdami e, privalomų teisės aktų. Ir e, taip pat svarbu nediskriminuoti e, vėžį išgyvenusių žmonių, apie tai e, taip pat net nesame, neturime teisės aktų dabar tam, e, kad dabar aštrėja situacija su vaistų, vaistais ir jų trūkumai, trūkumu ir koronavirusas viską tik blogina. Tad raginu komisiją kiek įmanoma greičiau imti šitos priemonės ir kad kartu su visais būtų rūpinamasi šią situaciją. Dėkoju. E, Keturias sekundės jums suteikiau. Na, Peteris man daro spaudimą. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisariai už tai, kad atvykote, dėkoju už jūsų pristatymą. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad labai džiaugiuosi jūsų įsipareigojimu, e, kalbant apie e, kovą su vėžiu. Tai yra labai svarbu, mes į tai žiūrime labai rimtai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad jūsų teiginiai apie koronavirusą yra labai didelės vertės ir tik noriu pasakyti, kad turime būti pasirengę ir turime dalintis informaciją. Iš tiesų, puiku tai, ką jūs darote ir uh, E, labai svarbu, kad užtikrintume, jog e, moksliniai duomenys būtų prieinami. E, tad toliau vykdykite šitą darbą ir praneškite mums ir užtikrintikite, kad sveikatos ministrai būtų tam pasirengę. Pasakiusiu tai, dabar norėčiau grįžti prie kovos su vėžiu plano. Jis yra didelės vertės, tačiau norėčiau pamatyti, kaip jūs sprendžiate ir Mm, vėžio e, priežastis. Aš kalbu apie e, alkoholį, e, tačiau taip pat noriu kalbėti apie didėjantį vėžio didėjai paplitimą ir taip pat, ką daro organizmui endokrinė sistema ardančios medžiagos ir ypač, kai mes kalbame apie tai, kokia bus šią vasarą parengsima strategijos kovos su, strate, su vėžių strategijos kovosius e, su vėžiu tvarumo e, strategija. Ir taip pat, kai kalbame apie cheminę strategiją ir visas kitas strategijas, kaip jūs užtikrinsite tas sąsajas ir kaip bus sprendžiama, kad endokrininė sistema ardančios medžiagos būtų e, traktuojamos horizontaliai, kad jų, jų klausimas būtų taip sprendžiamas. Taigi, ES piliečiai patiria žalę dėl šių medžiagų, tad mes turime padaryti daugiau. Ačiū. Dėkoju. E, Veronik. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu prancūzų kalba, gerbiamo komisijos narė. Prisijungiu prie kolegų ir dėkoju, kad jūs pradėjote Europos parlamente tas konsultacijas vasario 4 dienam dėl vėžio. Ir tikrai turėjote progos įsitikinti, kaip esame mes susitelkę ir esame pasirengę e, jums padėti. Jūs kalbėjote prioritetus, prevenciją, prieigą prie vaistų, mokslinius tyrimus, keitimąsi duomenimis ir taip pat e, mirštančiųjų palidėjimą. Germa komisijos narį noriu užduoti Jums konkrečius klausimus ir e, pakalbėti apie pinigus. Pirmasis klausimas dėl finansavimo, dėl ko visi čia taip kovojame. Ar galėtumėte mums nurodyti, kokie yra šio kovos su vėžiu plano finansavimo šaltiniai? Šiame komitete mes balsavome dėl to, kad e, pateiktume biudžeto pakeitimą. Kokia būklė diskusijų dėl šio pakeitimo? Kaip plėtojasi DFP diskusijos ir kokia yra jūsų vizija. Ar galėtų pasakyti, kokia, koks yra numatomas biudžetas arba reikalingas biudžetas šiai strategijai gyvendinti? Antrasis klausimas. Kaip Europos prioritetais dalintis ir juos skleisti plačiau. Ar Europa apsiribos tik tai moksliniais tyrimais ir ar dvi iniciatyvos bus įgyvendinamos paraleliai ir bus rengiami bendri pasiūlymai. Dėkuoju. Uh, Marko Drosto. Ačiū pirmininkė, gerbiame komisijos narę mes įsitikinome, kad jūs esate pasirengusi padėti vartotojams gauti geresnės informacijos. Mes galime pritarti šiam tikslui, tačiau labai norėtųsi, kad tikslas pavirstų ir įsipareigojimais valstybėms narėms. Labai svarbu, kad bendroji rinka Europoje nenukentėtų nuo sudėtingo reglamentavimo, ypač maisto kokybės srityje. Ir aš kalbu apie NutriScore sistemą, kuri yra ir turėtų būti bendra ir viena sistema visoje Europoje. Pagal reglamentą 169 yra galimybė nenurodyti maistinės vertės ant produkto, o tai klaidina vartotojus ir visą bendrą rinką. Mes visi sutarėme, kad mums reikia vienodų taisyklių ir turime atliepti į vartotojų um, poreikį gauti daugiau informacijos apie produktus, kuriuos jie perka. Turime suteikti jiem daugiau žinių, daugiau informacijos ir e, ieškoti alternatyvių sprendimų. Pavyzdžiui, Italijoje komisijai pateikė naujos sistemos variantą, kuriame būtų nurodomi tiek mm, informacija grafiniu būdu ir leistų vartotojui suprasti, E, kokia parduodamo produkto įmonės e, yra vertė ir įsipareigojimas šioje srityje. Ar naujoji komisija bandys įvertinti tų alternatyvių pateikiamų schemų vertę? Ar jūs e, taip pat vertinsite vienodos ženklinimo sistemos visoje Europoje galimybę? Labai atsiprašau, turiu Jūs pertraukti žaliųjų atstovę. Dėkui. Dėkuoju. E, komisarė, vakar paskelbtame e, veiksmų e, plane nuo lauko iki stalo, jūs kalbate, jog labai svarbu išlaikyti globalę temperatūrą saugiame lygmenyje, nebent įvyks didelė transformacija to, kaip E, pasaulis pradės gaminti maistą. E, turiu pasakyti, kad ateities BŽUP e, turėtų prisidėti aktyviai prie šios strategijos ir kad strategija nuo lauko iki stalo tik tais patvirtintų esamas strategijas. Aš turiu Jums pasakyti, kad tai, kas vyksta, yra tikrai optimistiška. Nors e, pasikeitė visa formuluotė, naujoji bažaupa vis tiek lieka tik tais kažkokia įprastinė e, bažaupa, o ne kažkokia, kažkoks paradigmos pokytis, kurio laukia ūkininkai. Jau ankstesnėje BŽUP buvo priemonių, kurios ragino ūkininkus mažinti emisijas ir apsaugoti aplinką. Tačiau e, emisijos e, e, žemės ūkio srityje buvo tame pačiame lygmenyje kaip ir 2005 metais. Tuo pačiu metu dingo maži E, ūkiai. Ir tai reiškia, kad BŽUP neveikia e, nei aplinkosaugos rytyje, nei e, kitose sritise. Ir labai svarbi procedūra yra e, strategija nuo lauko iki stalo. Taip pat labai svarbu yra e, išsaugoti e, žuvinkistės politiką tam, kad išlaikytume biologinę įvairovę, mums reikia sisteminio pokyčio. Ir strategija nuo lauko iki stalo turėtų būti suderinta su žalio kurso ambicijomis ir kaip tai yra įmanoma be tinkamo įvertinimo Kaip atsakinga komisarė, norėčiau paklausti, kaip jūs, kiek, kiek jūs esate pasirengę leistis į mūsų analizę, maisto sistemos analizę. Dėkuoju. EKR, prašome. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš labai gerai išanalizavau veiksmų planą ir dalyvavau diskusijose apie tai labai detaliai. Ir dabar labai svarbus yra ir prevencija, ir sankcijos. Ir aš manau, kad e, Europos planas, kuriame kalbama apie kovą su e, e, vėžiu, kalba apie tai, jog šios veiklos centre turi būti pacientas. Prieiga prie gydimo turi būti užtikrinama visiems pacientams, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena. Ir aš e, norėčiau paklausti jūsų apie detalės, e, kalbant apie e, žinia, mokslinius, mokslin, mokslinio tyrimų centrus susijusius su tyriančius vėžį. Idėja sukurti tokią platformą, man atrodo, labai puikia ir ji padėtų labai įgyvendinti ir nacionalinės strategijas. Ir man labai įdomu, kaip konkrečiai būtų kūriamos šio centro e, veiklos. Pavyzdžiui, paimame e, mokslinių e, tyrimų struktūras, kurios nėra tokios taip gerai suformuluotos. Ir aš manau, kad jos turėtų būti trečiajame IP programų ramstyje. Tad mes prašome, kad komisija E, numatytų e, atitinkamą priemonių e, paskirstimą vienodai, vienodą paskirstimą. Aš E, norėčiau pakalbėti apie vėžio, e, kovą su vėžiu tame pačiame ligmenyje, e, kad pacientai būtų gydomi tame pačiame ligmenyje ir kad būtų siekiama gauti investicijų ir kad būtų vienodai orientuojamasi į investicijų veiklą. Paskutinis klausimas, kokius iššūkius jūs matote, ne tik finansinius? kuriuos turėtų, apie kuriuos turėtų pranešti valstybės narės. Dar paskutinis šio raundo kalbėtojas. Dėkoju pirmininkė. Komisarė, labai dėkoju už tai, kad atvykote. Tai esminis momentas. Norėčiau paminėti, kad šį uh, E, šis šeštadienis yra e, retų lygų diena ir šiai temai yra skirta e, įvairių veiklų. Jūs minėjote kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, kovą su vėžiu, tačiau aš manau, kad mes turime didelį potencialą, kaip reiktų um, tirti um, retas lygas. Aš manau, kad ES čia turėtų būti simbolis to, kaip reikia dirbti kartu, kaip e, galima būtų e, kažką kartu pasiekti. O e, kaip dėl teisės aktų, kurie susiję su paskutiniu mūsų mandatu, ar mes galime užtikrinti geresnį jų gydymą dėl to, kad jie greičiau gali pri, gauti e, sveikatos apsaugą, turbūt todėl, kad HTA yra patvirtinamas Europos lygmenių. Ir būtent todėl mes galime pasiekti tokią situaciją, kai pacientai, kurie e, serga arba vėžių, arba reta lyga, gali lengvai gauti prieigą prie sveikatos paslaugų. Yra neprimtina, kad mes negalime užtikrinti šito gydimo Europoje. Kartais Prancūzijos ar Vokietijos pacientai e, gauna geresnę prieigą prie sveikatos paslaugų nei, pavyzdžiui, rytų Europoje. Ką jūs apie tai galvojate ir kaip ketinate dirbti, priimant teisės aktus, kurie galėtų padėti e, tai užtikrinti. Manau, kad mūsų kolegos mielai dalyvautų šiame procese. Dėkuoju. Ačiū už jūsų klausimus. Galima juos suskirstyti beveik į grupės. Ryški vėžio tematika ir dar kitos, prašom, pabandykite atsakyti. Ačiū už pirmą klausimų ratą. Nežinau, ar mum, man pavyks sugrupuoti tuos klausimus. Uh, Aš žvelgiu viską horizontaliai. Ir kažin ar galima sugrupuoti viską. Vėžys viena tema, nuo ūkio iki stalo kita tema. Tikrai reikia grįžti prie tų problemų priežasčių, su kuriamis susidurime jau ilgas laikas. Pamėginsiu pradėti ir pakomentuoti kai ką. Tikrai nesugebėsiu tikriausiai visko priepti, bet e, kiek pajėgsiu. Pirma, mm, bendrasis principas. Kai kas labai teisingai pastebėjo, vienarys sakė, kad mūsų strategijos e, dėmesio centre turi būti piliečiai, pacientai. Tai tikrai tam galiu pritarti ir kaip komisijos narė. Tai yra mūsų prioritetas. Jeigu mes nepradėsime su tuo supratimu, kad e, piliečiai ir pacientai yra mūsų dėmesio centre, tai niekur nepasistumėsime. Kitas pastebėjimas. Kaip per pastarosius 20 metų Aš atvirkščiai net buvau kaltinama, kad per daug dėmesio skiriu pacientams. Bet e, nepamirškime, kad reikia ir tam tikro balanso, pusiausvyros e, tarp visų tikslų. Piteliza kalbėjo apie um, apie tame renginyje susikaupusią informaciją ir tam tikrą energetinį mm, nusiteikimą. Na, pasijutau kitą rytą labai atsakinga, kad iš tiesų mes turime kažkokių rezultatų pagaliau pasiekti. Ir turiu pripažinti, kad darbas jau prasidėjo. Mes pradėjom susitikinėti su suinteresuotais subjektais ir uh, kas dvi savaitės mane pažadėjo informuoti, kaip viskas juda į priekį, nes privalome dirbti iš vien ir parengti šitą planą. Nesvarbu, ar tai būtų ekspertų lygio parengiamas dokumentas, tai čia aš dar negaliu atsakyti. Mums reikia suprasti, kur yra problemos ir tada parengti atsaką. Ačiū už komentarus dėl koronaviruso. Koks mūsų pasirengimo lygis, tikrai jūs esate teisūs. Nuo pat pradžių žinojau, kad turime būti aktyvus. ES jau buvo paskelbtas ir kitas patvirtintas atvejis. Bet prieš sužinant šitą informaciją e, buvo kreiptas ir klausta, ar ko nors nereikia, kokios nors pagalbos nereikia. Taip aš suprantu aktyvumą. Taip mes norime kažko padaryti daugiau ir ne tik apsiriboti tais iššūkiais, kurie ant mūsų užgriūna. Tai žinoma, ir mes turime reaguoti į patvirtintus atvejus. Taip jūs kalbėjote nuo ūkio iki stalo apie kovos su vėžių planą ir apie endokrinės, endokrinę sistemą ardančias medžiagas. Nuo ūkio iki stalo strategija nesiskirs nuo kitų, nuo vėžio. Tai tarpusvė susiję dalykai. Turime spręsti prevencijos dalykus, o endokrinę sistemą ardančios medžiagos yra tam parengta strategija. Daugelis iš jūsų Tikriausiai esate didesni ekspertai už, ma, už mane šioje salėje, bet kuo, kuo daugiau aš mokausi, tai tuo daugiau spragų atrandu. Kol kas vyksta teisės aktų patikrinimo procesas dėl biocidų ir pesticidų, tai yra labai svarbi tema ir kol kas sunku įvertinti riziką. EFSA e, šį vertinimą atlieka ir taip pat bando apriepti ir kitas medžiagas, kitas substancijas. Nes e, yra ir kiti generaliniai direktoratai, kurie kūruoja ir kitas, pavyzdžiui, sritis, kaip žaislų ar kitos pramonės e, gaminius. Pateiksime pasiūlymą nuo ūkio iki stalo strategijos rėmose ir, kaip jau sakiau, mes e, mėginame išvelgti ir kombinuotos rizikos poveikį. kai kas kalbėjo apie lėšas, apie finansavimą, pinigus. Veronika, taip, jūs teisi dėl to būkštaudama, nes kuomet e, iškyla kažkoks iššūkis, reikia ir lėšų. Bet nepamirškite, kad komisijoje tai yra prioritetas ir finansavimas bus. Yra horizontas 2020, taip pat e, vėžio misija taip pat ir vėžio planus. Tikrai nieko neišskaidysime, dirbsime kartu, taip pat ir e, finansavimas ir e, Europos socialinio fondo, ir skaitmenizacijos fondo, elektroninės veikatos sistema yra labai svarbu. Negaliu pasakyti, kiek bus skirta lėšų, bet žinau, kad komisijai tai yra prioritetas ir tai yra taškas. Esu tuo įsitikinusi, kad e, asignavimai bus skiriami. Buvo pateiktas klausimas, jeigu teisingai supratau, iš Italijos kolegos. De, dėl žen, pakuočių ženklinimo, maisto produktų ženklinimo. Naukio iki stalo strategijos rėmose tą spręsime, bet man svarbu, kad būtų laikomasi principo. O principas yra toks, kad vartotojai turi teisę gauti aiškę informaciją, kągi jie perka. Negaliu pasakyti, kurioje pakuotės vietoje bus tas ženklimas. Nutriskor yra vienas iš variantų. Ir yra įvairių tų ženklinimo maisto vertės e, nurodymo būdų. Ir valstybėms narėms tikrai reikia harmonizuoti ženklinimo būdų. Žinau, kad e, kai kurios e, valstybės narės norėtų, kad e, tas ženklinimas būtų pakuotės priekyje, bet naukio nu, įstalų strategijos rėmose mes žadame konkretų pasiūlymą pateikti. Kol kas tik tie galiu pasakyti. BŽP ir žalesis kursas. Taip, esate teisūs Dėl to yra tam tikro nuogasamo, turime būti labai aiškiai apsisprendę dėl tokio dalyko. Reikia ryšto dėl BŽUP ir taip pat ryšto pasiekti žalio kursų užsibrieštų tikslų. Šiuo metu atliekame tyrimą, kaip ir prašė to beje parlamentas, kaip e, BŽUP gali prisidėti prie žaliojo kurso tikslų Tai rezultatus mes jums paskelbsime. Taip pat vėl kažkas manęs teiravosi, ar aš ketinu būti aktyvi. Tikrai, aš esu už sveikatą ir maisto saugą atsakinga komisijos narė, bet neketinu sėdėti rankų sudėjusi, aš ginsiu tiek piliečius, tiek vartotojus ir aš esu pasiruošusi atliepti į piliečių E, lūkesčius. Retos lygos. Žinau, kad e, A, jau pirmininkas man baksnuoja, kad išnaudojau laiką. Yra gerų pavyzdžių, kaip valstybės bendradarbiauja. Yra Europos e, toks referencinis tinklas, leidžiantis pacientams pasinaudoti kitų valstybių ekspertų E, pagalba. Ta tinklą mes tikrai turėtume paremti. E, tai yra įrodymas, kad galime dirbti kartu. Taip pat kai kas kalbėjo apie sveikatos technologijų vertinimą, nes e, sunku tas technologijas perkelti iš valstybės į valstybę. Nežinia, ar visos valstybės ar suinteresuoti subjektai tam pritars, bet jūs kaip parlamento nariai galite na, užsimti tam tikrų lobizmų savo valstybėse. Aš tikiu, kad mums reikia judėti į priekį, nes sveikatos apsaugos technologijos labai svarbios pacientams ir mums reikia būdų, kaip jas skatinti. Kaip tą padaryti, tai jau dvi šalių pagrindų kalbuosi su atskirais ministrais, ypač su tais, kurie na, susipažinę su tema. Manau, kad e, kai bandome pakeisti sistemą, kuri jau kažkokiu būdu įsigalėjusi, tai iš, reikia ieškoti kūrybiškų sprendimų. Taip mes elgiamės komisijoje ir tiesiog ieškome sprendimų. Ir labai tikiuosi, kad e, pavyks, e, kažkas pavyks. Taip pat atliekame vertinimą pediatrijos e, teisės aktų srityje. Tai taip pat susijęs su vaistų strategija, o tai yra irgi viena iš mano kompetencijų e, sričių. Tai štai, pabandžiau apriepti visus jų klausimus, bet galbūt ne viską. Na kaip ten bebūtų, gal ir ne viskas apripta, bet visos temos tarpusavėje susijusios. Jūs esate visiškai teisi. Dabar jau einame prie antrojo klausimų raundo. Kiekvienas turite po minutę ir aš tikrai jūs nutrauksite, jeigu jūs kalbėsite per ilgiau. Tikrai nekaltinkite nei manęs, nei sekretariato nes jūs neusiregistravote kalbėti kaip koordinatoriai prieš posėdį. Pradėsime nuo EPP. Je Jessica. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė, aš kalbėsiu švedų kalba. Strategija nuo ūkio iki stalo turėtų apimti visą maisto grandinę ir apimti tvarumo elementą. O tai reiškia, kad Europos žemės ūkė mūsų neramina per intensyvus antibiotikų vartojimas. Ir norėčiau paklausti, kaip nuo ūkio iki stalo strategijoje numatyti konkretus žingsniai, kaip įvertinti um, per intensyvų antibiotikų naudojimą žemės ūkija. Ar komisija yra pasiruošusi e, pasiūlyti atitinkamus teisės aktus ir jų pakeitimus? Mirjam Dalį, socialistų frakcija. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. Labai noriu padėkoti, kad jūs esate tokia atvira diskutuoti daugelį klausimų. Perėsiu iš karto prie klausimų. Pirmiausia, prie kovos su vėžių plano. Viena iš plano dalis E, paruošti duomenų, tam tikrą erdvę, duomenų bazę. Kaip viskas veiks, nes daugelis valstybių narių net ir neturi tokių nacionalinių sveikatos e, duomenų bazių. Ir daugelis duomenų mm, išbarstyti po įvairias platformas. Kaip jūs įsivaizduojate tuos duomenis surinkti į vieną platformą ir kaip viskas vyks praktiškai? Ir dar grįžtu prie kito dalyko. Kaip Europos komisija ir visa ES gali užtikrinti, kad vaistai nuo retų lygų būtų prieinami visose valstybėse narėse. Kaip pacientai galėtų gauti, lengvai gauti tokius vaistus. Ačiū Rinių atstovai. Ačiū komisijos narė, kad atėjote į mūsų posėdį. Dėl infekcijų skaičiaus, tai tikrai skaičiai yra didžiuliai. Kinijoje viruso atveju imtasi drastiškų priemonių, per kelias dienas pastatyta ligonė, bet tačiau mes nežinome, ar Kinijos valdžia teisingai viską padarė ir dėl to kyla klausimas, kaip Europa galėtų susidoroti su tokiais iššūkiais. Ar teisinga būtų uh, sakyti, kad didžioji atsakomybė tampa pačioms valstybėms narėms. Bet e, vaistų srityje mums reikia bendrų sprendimų. Ir e, vaisto agentūra turėtų daugiau e, turėti kompetencijų bei išteklių, kaip pavyzdžiui JAV. Kitas dalykas, esant kriziai, biurokratinės procedūros turėtų būti sutrumpintos ir Europos vaistų agentūrai reikia suteikti atsakomybę ne tik atlikti tyrimus, studijas, bet ir imtis konkrečių veiksmų, jeigu prireikia, staiga prireikia vaistų. Kokia jūsų nuomonė ir kokiu ruoštės imtis veiksmų? Koronos viruso atveju um, sveikatos apsaugos rytyje Europa turėtų, žinoma, elgtis koordinuotai. For EPP again, uh, Montserrat. EPP frakcija. Ačiū gerbiamą pirmininką, noriu padėkoti už e, bendrą e, planą kovai su vėžiu ir už tai, kad jūs konsultuojate su pacientais, su Europos institucijomis ir suinteresuotais subjektais ir kad jūs apibrėžite tuos prioritetus. Aš norėčiau pakalbėti apie prevenciją ir apie tą planą, kuris yra kaip esminis, esminė strategijos dalis. Yra ir daug kitų priežasčių, kurios sukelia įvairias lygas. Turiu omenyje stresą. Mes turime išmokti valdyti stresą ir kitokias psichologinio, psichologinio poveikio sukeliamas lygas. Fizinė, fizinės prevencijos prasme, tai mes tarsi ir žinome, ką daryti. Tai didesnė fizinė veikla, judėjimas, mytyba, bet turėtume nepamiršti ir na, psichinės sveikatos, psichinės būklės. Ar e, kalbėdama apie prevenciją, komisija žada šitą elementą įtraukti į savo strategiją, ypač kovojant su vėžiu. E, per me... Madame le commissaire, monsieur le président. Pone pirmininkė, komisarė, e, strategija nuo ūkio iki stalo jau pagal apibrėžimą apima visą maisto grandinę ir santykiai tarp pramoninkų ir žemės ūkio darbuotojų dažnai e, yra paliekami nuo šalyje. Ir reikia užtikrinti, kad sanitarinis maisto grandinės aspektas būtų pagerintas. Ir reikia užtikrinti, kad tai nesukeltų sunkumo mažiesiams e, verslininkams ir ūkininkams. E, ir noriu paklausti du klausimus. Pirma, Kaip jūs užtikrinsite, kad ši strategija neigiamai nepaveiks 10 e, milijonų tų mažųjų ūkininkų? Ir kaip jūs užtikrinsite, kad ši strategija neišauks mažųjų ūkininkų, mažiesiams ūkininkams e, sunkumų dėgiant e, visas reikalavimas priemonės ir tokiu būdu nesuteiks privalumo pramoninkams? Dėkuoju, dabar socialistų vardu Guterzidė. Dėkoju, pirmininkė komisarė. Kaip jūs teisingai užsiminėte per klausimus parlamente, labai svarbu, kad piliečiai perka visai sužinotų, ką jie perka. Ir Todėl labai svarbus klausimas yra ir e, vaisto anotacijos, e, kurioje turi būti nurodyma, kokie vaistai e, nusėda organizme ir turi būti nurody, nurodyta, kurios medžiagos neabsorbuojamos ne, ne, ne organizme, o patenka į aplinką. Ir um, dėje ES tam tikrus mūsų pasiūlymus atmetė, tad aš norėčiau jūsų paklausti, kaip komisija ateityje ketina elgtis su Europos parlamento sprendimais ir labai svarbu kad būtų šio parlamento sprendimai gerbiami ir dėkuoju Jums už tai iš anksto. And for uh, Greens, Petra Petra Desutė Žaliųjų frakcijos vardu. E, dėkoju komisarė už tai, kad atvykote į šį komitetą ir e, kad pristatėte ambicingą ES kovos su vėžiu planą, kuris buvo ką tik pradėtas. Norėčiau paklausti dėl prevencijos ir sąsajos su naukio iki stalo strategija, kurią ir aptarėme. Jūs mums pasteb... pažadėjote, kad dirbsite siekiant 50 procentų sumažinti pesticidų vartojimą per ateinantį dešimtmetį. Uh, Tai yra ambicinga e, ir puiku. Tačiau vakar sužinojome e, iš laikraščių apie e, Corporate Observatory Europe tyrimo rezultatus, kad yra didelis spaudimas siekiant sumažinti standartus pesticido liku, dėl pesticido likučių esančių importuotose produktuose tai jūs sieksite mažinti pesticidų vartojimą mūsų aplinkoje ir tai yra puiku, tačiau kaip savo komisijoje kovosite su kitomis jėgomis, kurios siekia susitarimų su JAV, Kanada ir kitomis šalimis ir didžios, patikavo didžiosiamis įmonėms, kurios nori išsaugoti m, mm, savo galę šioje pramonėje. Dėkoju. Iš tikrųjų, klausimų susirinko tikrai nemažai antrajam raundu. Ir norime mes konkrečių atsakymų iš šios klausimus. Taip, aš atsakysiu taip, kaip galėsiu, ar konkretus ar ne, jei jūs patys galėsite spręsti, bet po kelių mėnesių aš sugrįšiu, tai galėsiu patikslinti. Pasižymėjau daugumą išsakytų klausimų, GMO buvo paminėti ir čia komisija siekia parengti teisinę bazę, kuri buvo jau patvirtinta parlamente ir taryboje. Komisijos sprendimai e, autorizuoti GMO e, remiasi e, Europos maisto saugos biuro rekomendacijomis ir atitinka GMO teisės aktų tikslus. Esu atvira diskusijoms dėl sprendimų, kaip GMO teisės aktus ir taisyklės padaryti efektyvesnės, tačiau e, iki tol komisija laikysis teisės aktų numatytų taisyklių. Kaip žinote, komisija pasiūlė tikslinius pakeitimus teisės aktams 2017-aisiais, kad valstybės narės galėtų netaikyti nuostatų dėl priežasčių kitų nei saugumo, bet dėja kiti įstatymų, kurie tam nepritarė. Antibiotikai. Tai yra didžiulis ir svarbus klausimas. Aš e, jį priskirčiau vienos sveikatos programai, kadangi jį reikia žvelgti horizontaliai. Antibiotikų naudojimas ar piknaudžiavimas greičiau jais ir antimikrobinis atsparumas yra e, labai rimta problema. Dabar ieškome būdų, kaip sumažinti jų naudojimą, yra nauji veterinariniai medikame, yra naujas teisės aktas, veterinarinių medikamentų aktas, kuris bus paskelbtas 2022 metais, jis yra labai svarbus, kadangi jame taip pat reglamentuojamas antibiotikų naudojamas, naudojimas gyvulininkystės sektoriuje. Tačiau tai reikia pažvelgti taip pat ir e, per farmacijos produktų strategijos perspektyvą. Europos e, sveikatos duomenų erdvė. Visi turbūt pritars, kad reikia eiti pirmin, diegiant Europos duomenų ir skaitmeninimo strategiją. Yra iššūkių susijusių su sveikatos duomenimis ir reikia labai griežtai laikytis etikos kodeksų ir valdymo e, taisyklių. Mes Taip pat dabar nagrinėjame kelis projektus, siekdami užtikrinti saveikumą tarp valstybių narių, kadangi, kaip sakėte, kai kurios valstybės narės yra pažengusios daugiau nei kitos. Tikiuosi, kad iki metų pabaigos galėsime pateikti pasiūlymą. Toliau COVID-19 virusas vėl buvo paminėtas. Ir kalbant apie bendradarbiavimą ir tyrimus, noriu pasakyti, kad iš karto po protrūkio mes patvirtinome 10 e, milijonų finansavimą skirtą konkrečiai koronavirusui ir naujos vakcinos ieškojimui. Ir mes esame įsipareigoję e, remti tyrimus šioje srityje. Toliau psichikos sveikata. Jeigu e, kalbame apie gyvūnų, augalų, žmonių sveikatą, tai psichinė sveikata yra neatskiriama žmogaus sveikatos dalis, yra neskaidoma nuo fizinės sveikatos. Ir todėl labai svarbu pabrėžti šios klausimus ir taip pat kaip stresas ir kiti sutrikimai gali neigiamai veikti žmonių sveikatą. Uh, kalbant apie komisijos taisyklių nepaisimą ir iškraipimą, kad būtų įsiteikta pramonės atstovams. Na, aš retai komentuoju, komentuoju žiniasklaidoje skelbiama informacija. Tačiau pasakysiu štai ką. Priekybos susitarimai e, nekeičia maisto saugos reikalavimų ES. Ir susitikimai su pramonės atstovais taip pat nekeičia ES maisto saugos situacijos. Ir dar sėki pasakysiu, kad aš bet vangos dirbsiu siekdama apsaugoti aplinką ir vartotojus mm, mm, Kaip to pasieksime, na, man atrodo, ne kaip jūs, kad sakėte, ginčydamėsi ar kovodami, o įtikindami ir remdamiesi moksliniais faktais. Taigi manau, kad komisija iš tikrųjų ambicingai nusiteikusi dėl žaliojo kurso ir taip pat bus ambicinga, kalbant apie naukio iki stalo strategiją. E, Pasirižimas iš tikrųjų yra anksčiau neregėto lygio. E, vartotojai aplinka ir sveikata yra didžiausi prioritetai ir mes tikrai e, nežengsime atgal šioje srityje. Norėčiau dar vieną komentarą pasakyti. Tai nėra konkretus komentaras, tačiau labai svarbus. Mes turime uh, dirbti tarp sričių. Ir ta prasme komisarai e, turi ir mes kaip tik ir bandome dirbti nebetyliai, o e, apriepdami įvairias sritis, dirbdami kartu, kad galėtume e, įgyveninti strategijas. Būtent toks yra kelias pirmin. Ir jums leidus norėčiau pasitaisyti, būtent komisaras Sinkevičius kuris bus atsakingas už endokrininę sistemą ardančių medžiagų strategiją. E, ji taip pat bus minima naukio iki stalo strategijoje, tačiau cheminių medžiagų strategija ir nulinės taršos strategija yra jo kompetencija ir mm, aš su juo glaudžiai bendradarbiausiu. Taigi dabar pereikime prie trečiojo ir paskutinio klausimų raundo. Pradėkime nuo EPP ponas Elukovič. Pani komisarz, e, na świecie rocznie dokonuje się. Visame pasaulyje mes turime 450 tūkstančių e, e, nužudimų ir policijai, po, policija turi sistemą, kaip surasti nusikaltelius. O dabar vėž, vėžys. 10 milijonų žmonių e, kiekvienais metais miršta nuo vėžio. Ir e, mes turime jau e, tokią organizaciją ir mums reikia efektyvios sistemos, pagal kurią mes galėtume kovoti su vėžiu. Mums reikia tokios sistemos, kuri padėtų diagnozuoti vėžį, kad, kur būtų gera profilaktika, moderni terapija. Ji turi būti prieinama visiems žmonėms. Mūsų piliečiams tai įdomu ir jie mums neatleis. Aš pats gydytojas dirbu onkologijoje ir vienas trečdalis mūsų esančių čia mirs nuo vėžio. <laughs> Reikia gerai pagalvoti. Taip, taip, taip ir pasakė. Taigi, EKR, Herman Tečt. Gerbiamas komisarė. Mes e, laukiame kada bus paskelbta strategija nuo lauko iki stalo. Ir komisija paskelbusi, kad ketina mažinti pesticidų kiekį, gerinti gyvūnų gerovę ir numatyti ūkininkams naujus įsipareigojimus. Tie apribojimai e, smarkė, smarkė didelė našta e, žemės ūkio sektoriui ūkininkai piktinasi visoje Europoje, ypač dabar Ispanijoje, e, tie, kurie, pavyzdžiui, gyvena Meduroje. Jeigu verslas nėra tvarus, tai visa strategija nuo laukio iki stalo galiausiai mirs. Atidžiai įsiklausykite į mūsų ūkininkų prašymus. Taip atidžiai, kaip prašote ideologų kaip klausotės ideologų miestuose. Ir pasistengkite e, užkirsti kelią importui tų žemės ūkio produktų, kurie gaminami e, naudojant tas priemonės, kurias Europoje norime uždrausti. Dėkoju, pirmininkė. Mūsų kolega yra e, onkologijos specialistas, o aš sporto specialistė. Tad raginu daugiau sportuoti, kad e, kovotume su e, vėžiu nesveiki mytybos įpročiai yra vienas iš svarbiausių rizikos faktorių. Europa e, tunka ir kasmet vis daugiau serga ir vėžio planas bei a, e, nuo lauko iki stalo strategija iš tiesų gali išgelbėti a, e, gyvybės. A, e, vidutinis vartotojas labai greitai nusprendžia, ką pirkti. Vartotojas gali priimti labai paprastai savo sprendimą. Jeigu prekė yra tinkamai paženklinta nutriskom mytybos etikete. Ir ją pagal tyrimus matome labai teigiamai vertina vartotojai. Todėl noriu paklausti, ko galime tikėtis, kada galime tikėtis refit įvertinimo paskelbimo E, tai yra įvertinimo, kuriuo vertinamas mytybos ir sveikatos reglamentas. Dėkoju. E, dėkoju komisariai už tai, kad parodėte atvirumą komitetui ir parlamentarams. Jūs trumpai minėjote, kad e, lauko, nuo lauko iki stalo strategijos Kipro kontekste bus imtasi priemonių. Ir mes prisimename taip pat e, ir žalę į kursą. E, žinome, kad paskutinė komisija neįgyvendino e, gyvūnų pagrindų teisės aktų. Ir Mes e, praėjusią, per praėjusią kadenciją e, pasistumėjome į priekį, gerindami e, te, medicinos teisės aktus, tačiau svarbu užtikrinti to įgyvendinimą. Ir E, tam tikros šalys gali smarkiai e, priešintis šiems dalykams. Antra, jeigu pasižiūrėtumėte į Švediją ir Norvegiją, e, tai pamatytumėte, kiek miršta nuo vėžio, plaučių vėžio, nuo rūkimo ir mes turime produktų, kuris sukelia šį vėžį, kada jie bus uždrausti. Dėkoju dabar Nikolas Deliai. Ačiū pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie vaistų trūkumą Europoje. 80 procentų aktyviųjų medžiagų vaistuose yra pagaminami e, Kinijoje. Dėl koronaviruso šių medžiagų trūksta. Kaip Europoje bus e, dorojimasi su šiuo vaistų medžiagų trūkumu, nes e, tikrai dauguma jų yra gaminama Kinijoje. Taip pat noriu pakalbėti apie Europos e, teisės aktų skaidrumą ir vaistų e, dalimasi tarp valstybių. Mes turėtume, turėtume Europoje e, visą procesą padarytų, padaryti skaidrų. Kaip jūs numatote įdėkti informacinę sistemą, informaciją visoje Europoje, kuomet būtų keičiamasi reikalingais duomenimis tarp valstybių. Um, Dėkuoju. Teisės akte reglamentuojančiame pieno e, produktus nėra paminėti e, paminėtos atitinkamos priemonės ir jų per didelis vartojimas. Uh, Mes kalbame apie tvarios maisto sistemos strategiją. Komisija e, sausio 21 pateikė pristavimą ES nacionalinėms vyriausybėms ir pristatė e, šią strategiją. Jeigu bus sumažintos galvijų skaičius, tai gali e, sumažėti ir gyventojų skaičius kaime, taip pat prarasta biologinė įvairovė. Nepaisant metano emisijų, daugelis gyvūnų maitinasi monokultūromis. Ir gal yra kažkokios ribos, kurias peržengus teismai nebūtų, negalėtų ne, ne gauti išmokų. E, Labadiena, komisijos narę, labai dėkoju už jūsų atliekamą kompetitingą darbą. Dėl Nutriscore turiu du klausimus. Kaip mes galime išlikti nuseklus, jeigu kovojame už biją įvairovę, pesticidų vartojimo mažinimą, jeigu tuo pat metu importuojame iš trečiųjų šalių produktus, kurie netitinka mūsų reikalavimų. Toliau, planas, kovos su vėžiu planas Europoje. Kaip Europa gali nusekliai kovoti su vėžiu, jeigu importuojami e, produktai į Europą e, su kancerogenais bei endokrinę sistemą ardančiomis medžiagomis. Kaip įdėkti tokią sistemą, kuri leistų efektyviau kovoti ypač tiems piliečiams, kurie neturi e, išteklių. Ir paskutinis neprisijungusių narių klausimas Eleonora Evy. Dėkoju, pirmininkė. Jeigu, kai buvo paskelbta komisija, nori tikrai pakeisti tos būdus, kaip mes gaminame ir um, vartojame maistą, tai mes turime keisti šitą strategiją. E, mes turime pasižiūrėti į gyvulininkystės realybę. realybę. Ir mes žinome, kokią įtaką turi e, pramoninis žemės ūkis aplinkai ir orui ir taip toliau. Ir be abejo, jūsų portfelis yra susijęs su antimikrobiniu atsparamu. Žinome, kad Europos piliečiai labai aiškiai pasisakė e, tinkamai paskelbę e, deklaraciją dėl užtvertų e, ūkių. Ir E, neseniai buvo paskeltos trys nuomonės dėl e, triušių gerovės ir poveikio vertinimas rodo, kad gerovė organinėje sistemoje yra e, bendrai nebloga palyginus su tradicinėmis sistemomis. Savo nuomonėje BŽUP dėl, dėl BŽUP yra e, siūloma atsisakyti e, narvų ir e, nenaudoti narvų gyvulininkystėje. So, uh, leave, uh, kind... Labai uh, atsiprašau, bet man reikės išvykti, mane pakeis pirmasis mano vicepirmininkas. Noriu padėkoti Jums ir e, turite e, maždaug 10 minučių atsakyti į paskutinius klausimus. Thank you very much. Um, dėkoju. The order. First of all. Neišėlės pabandysiu atsakyti tos klausimus. Taip, įsiklausau į ūkininkų poreikius, tikrai juos turime palaikyti šiuo laikotarpiu, ieškoti alternatyvų, tai yra labai svarbu turime bendradarbiauti ir su jais ir tai jau yra daroma. Reikia na, ir švietimo priemonių, kad jie žinotų, kokiu tvaraus ūkininkavimo metodų galėtų imtis. Tai procesas vyksta. Ir daugiau negaliu pasakyti konkrečiai, kad e, nuo ūkio iki stalo strategijoje mes e, numatysime konkretesnių tikslų. Ta aš jau sakiau ne vieną kartą ir tai dar kartą kartuoju šiandien. Maisto švaistimas. Tai galbūt prasminga, kai kalbame apie dietą ir e, sveiką dietą svarbu suprasti, kaip mes, kokiu būdu tą maistą švaistome. Ir tą darome kasdien visoje Europoje. Taip, sutinku, kad tai turėtų būti įtraukta į mūsų strategiją. Turime pasvarstyti, ką iš tiesų reiškia tvarus, mm, tvari mytyba ir ką reiškia sveika dieta refit vertinimas. Tai turėtų pasirodyti tuo pat metu, kaip ir nuo ūkio iki stalo strategija. Gyvūnų sveikata. Taip, plati tema. Suprantu, tai yra prioritetas. Tikiuosi, kad e, mums pavyks ir peržvelgti, įvertinti iš naujo teisės aktus ir e, suprasti, kokių reikėtų pokyčių vaistų trūkumas. Mes negalima kalbėti apie vieną priežastį, būklę kompleksišką, nes reikia identifikuoti tos trūkumus, įvertinti kainas, nes e, kompensacijos yra valstybių narių kompetencija, mes vertiname pastarųjų metų strategijas ir taip pat bandome E, konkrečiai analizuoti pediatrijos sritį ir kaip ją galėtume pagerinti. Akivaizdu, kad kai ką galime padaryti, bet e, taip pat ir valstybės tarpusavį bendradarbiaudamos galėtų tokių pokyčių ir e, pasiekti, turiuomenyje tinkamas kainas ir kompensacijas. Iki 20 metų pabaigos parengsime strategiją Ir dar noriu paminėti vieną dalyką. Mm, kai kalbam apie koronavirusą ir apsaugos priemonės, tai e, tikrai valstybės paprašė, kad būtų surenkti bendri viešieji pirkimai e, toms e, priemonėms pirkti. Taip, mm, gyvūnų narvai ir nutrisko. Komisija supranta, kad kol kas tai yra savanoriška sistema ir mums reikėtų gal judėti link mm, harmonizuoto požiūrio. Narvų klausimas, jis turėtų būti sprendžiamas rugsėjo mėnesį buvo pateiktas rugsėjo mėnesį, turime šešis mėnesius e, atsakyti į paklausimą, bet kol kas e, daugiau informacijos neturiu. Ir galiausiai paskutinis pastebėjimas. Labai atidžiai klausiausi į jūsų e, skaičius dėl mirčių dėl, nuo vėžio kasmet ES 460 tūkstančių kasmet jautrų skaičiai. Bet aš tikrai nenoriu mm, čia naudoti tokio grėsmingo naratyvo, kaip jūs kalbėjote. Mes verčiau kalbėkime apie ne baimės atmosferą, o prevenciją. Ir kalbėkime apie visus jūsų iškeltus dalykus, problemas nes prevencija ne vienos sveikatos apsaugos srities reikalas. Turime žvelgti plačiau, horizontaliai, tiek naujo iki stalo strategiją, tiek kitus dalykus. Nes prevencija, žinoma, tiesiogiai susijusi su kovo su vėžio e, strategija, bet taip pat ir su sveiku maistu, su vaistų strategija, kurią parengsime iki metų pabaigos. Tai uh, platesnis vaizdas. Pritariu Jums, bet galbūt aš kai ko nesupratau iš Jūsų minties, tai, na, nevartočiau tokios, tokios grasinančios leksikos, kaip Jūs pavartojate. Reikėtų geriau pozityviai kalbėti apie mūsų galimus padaryti pokyčius. Ir tai dar kartą ačiū už Jūsų galimybę ateiti, už tiktą galimybę ateiti į komiteto posėdį. Ačiū, germa komisarė. Manau, kad tuos leksikos nesusipratimus galėsite įspręsti dvišaliu, dvišaliai diskusijoje. Ačiū už atsakytus klausimus. Tikrai tiek visas parlamentas, tiek Mūsų komitetas į kovo mėnesio labai nekantriai lauks jūsų pasiūlysimos strategijos nuo ūkio iki stalo. Išlaikysime tą spaudimą, taip sakant, jums. Pusę pirmos šioje salėje toliau darbuosis sveikatos apsaugos darbo grupė. Kalbėsime be kitako ir apie vėžį o visi kiti susirenkame pusę trijų ir pradėsime nuo balsavimo. Taigi nepamirškite balsavimo kortelių. Ir susitinkame pusę trijų.